tarybos pirmininkų pasirašysime penkis teisės aktus, kurie buvo patvirtinti pagal atitinkamas procedūras. E, šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti e, šios dienos posėdžio protokole.